sukti. Ir e, aš manau, kad e, abi sistemos e, negali būti sulydytos į vieną. Kodėl mūsų sistemos negalėtų konkuruoti tarpusavėje? Kodėl mūsų sistema turi būti viena, kaip kokioje Sovietų sąjungoje? Kodėl būtent komisija turi spręsti, kaip turi būti? Mes galime konkuruoti tarpusavėje įvairiose srityse būtent konkurencija ir užtikrina gyvybingą ekonomiką. Kaip žinome, Europos ekonomika dabar nėra labai geroje padėtyje, tuo tarpu jungtinių valstybių ekonomika auga. Bankams mums taip pat iškyla e, problemų. Bet koks bandymas suvienodinti sistemą ES baigsis tik tai vienu dalyku - grįžimu, e, vienu dalyku - ėjimu į kažkokį e, tarybinį komunizmą. Tai yra labai pavojingas dalykas, jungtinė karalystė nenori nieko bendro su tai turėti ir būtent todėl mes norime išeiti iš ES. Dėkoju. Dabar e, spontaniški pasisakymai. Pirmiausiai, ponė Grapinė. Dėkoju. Mes turime gerbti judžius darbuotojus ir jų teisę dirbti kitose valstybėse. Turi būti e, tos sistemos vienodos, kadangi turime vien, vieningą e, rinką. Tai tiesiog neįtikėtinas dalykas, kad e, turime vieningą rinką, tačiau neturime, kad tokių taisyklių, kurios reglamentuotų vienodus atlyginimus ir vienodas teises. Dėl to reikia balsuoti už šį pranešimą. Austrija sumažino išmokas. E, kitur irgi e, ir pasigirsta balsų, kad tas įmokas reikia mažinti, tačiau mes norime vieningos rinkos vieningos erdvės ir jeigu norime tos vieningos ir vienodos erdvės, tai ir taisyklės visur turi būti vienodos. Coburn, but... Ponas Leonard. Um, Jūs, kaip suprantu, norima pasinaudoti e, melinosios e, kortelės procedūra e, ir kolega Kopan pasisakė frakcijos vardu, ne savo vardu. Aš vėliau suteiksiu žodį, ponas Marijas dabar prašom τα ασφαλιστικά συστήματα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Dėkoju, pirmininkė. Socialinio draudimo taisyklės yra valstybės narės kompetencijoje. Tai pirma pastaba. E, aišku, sprendžiame e, komandiruotų darbuotojų klausimus. E, labai sistema E, komplikuojasi, nes yra didžiulis socialinis dempingas, e, niekas neturi tapti e, savo kaimininės šalies situacijos įkaitų, kaip kad situacija Graikijoje su Bulgarijos darbuotojais. Žinoma, žmonės, jeigu dirba vienoje, kitoje valstybėje tai gerai, tačiau nereikia užsiimti darbo jėgos eksportu. Kalbant apie eksportą, tai turėtų būti numatyta tokia teisė kaip pensijų perkelimo teisė. Na, O, sakykime, e, e, socialinę sistemą stiprin, e, silpnina dar ir tokie dalykai kaip smegenų nutekėjimas. Aš dėl darbo tvarkos, ponas Kopardinas, ar bet kas iš FDT nesugebėjo laiku atvykti diskusijas ir, sakyčiau, nesažiningai, kad po to, kai jis išsimiegojo, ramiai papusryčiavo, gavo teisę pasisakyti, nors vėlavo. Aš sakyčiau, reikia ateiti laiku. Jeigu pavėluojate, tai pavėluojate, aš aukštai po pietų. So... Aš esu labai sąžininkė, e, pirmininkė. Jeigu yra kolega sąraše, net ir pavėlavę bus, aš suteikiu jiems žodžių ir viliuosi, kad e, kolega užsistatys žadintą lėktuvą anksčiau, kitą kartą, kai mūsų posėdis anksčiau prasideda. Pone Miranda, prašom. Labai ačiū. Šios diskusijos mane labai neramina. Testinumas, darbuotojų teisų užtikrinimas, e, siekiant išvengti sukčiavimo, nesažiningos konkurencijos, tas nebuvimas įvairių e, teisių arba teisinio saugumo. Mm, visą tai mane labai jaudina. E, e, štai, kad ir pavyzdžiui tie e, žmonės, kurie dirba jūrininkais Norvegijoje, jie mokėjo mokesčius, iš Galicijos tie žmonės, E, grįžta, sakykime, e, žmonės padirbėję e, kitose valstybėse, pradeda sirgti, bet negauna jokių išmokų ir jokių garantijų. Mm, mano šalyje tokių žmonių yra labai daug. Reikėtų daryti viską, kad situacija pasitaisytų. ponas Lopes, Pimenta Lopes. Tai yra tokia situacija, kurią mes bandome pataisyti. Mes stengiamės viską sukoordinuoti ir suvienodinti, tačiau tai pavyks tik tada, jeigu žmonės visur gaus teisingus atlyginimus už atliktą darbą, tačiau komisija ne tai nori padaryti. E, mes ir toliau kalbame apie pensinio amžiaus ilginimą. Mes matome, kad socialinio draudimo sistema nepagerės e, nuo to, kad pa, pa, pailginsime pensinį amžių. Ačiū dabar komisarė Taisen. Žodis jums. Prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ponius ir ponai. Labai Ačiū už tikrai gyvas ir įdomias diskusijas šiuo svarbiu klausimu. Mes siūlėme atnaujinti socialinių išmokų koordinavimo sistemas prieš 2,5 metų. Taigi labai laiku mes teikiame pasiūlymą, nes norime išsaugoti vis labiau, vis daugiau judančių darbuotojų, darbuotojus ir jų socialinės teisės. Reikia atnaujinti čia galiojančias socialinės taisyklės, kad apgintumėme piliečius. Žmonės nebijos keliauti darbo tiklais tik tada, kai išsaugo socialinės teisės. Naujesnė tvarka turėtų suteikti nacionaliniams administracijams geresnės priemonės kovoti su sukčiavimu, aiškus terminai, aiškus bendradarbiavimo reglamentavimas tarp valstybių narių kompetitingų institucijų ir tas teisinis saugumas. Jis jo nusipelno visi piliečiai, kurie pasinaudoja teisę į judumą. Tai yra priežastis, kurios neleidžia mums atidėlioti socialinių sistemų koordinavimo. Todėl garbus parlamento nariai komisija vilėsi, kad parlamentas paskelb savo poziciją per pirmąjį svarstymą ir tokiu būdu parodys piliečiams, verslui, mums visiems, kad mums rūpi socialinės teisės, kad mums rūpi sėkmingai funkcionuojanti bendroji rinka. Taip, socialinių sistemų koordinavimas yra gyvybiškai svarbus, užtikrinant laisvą asmenų judėjimą, darbuotojų savarankiškai dirbančių asmenų judėjimas gyvybiškai svarbus bendrai rinkai. Vėliuosi, kad parlamentas parodys piliečiams, kad iki paskutinės savo kadencijos dienos rūpinasi piliečių teisėms, kad parlamentas parodys verslui, jog supranta verslininkų poreikius, mažų vidutinių įmonių poreikius, bei kad parodys visiems, jog Europa sugeba priimti sprendimus. Ir, ponė pirmininkė, jeigu leisite e, dar vieną minutę, aš e, paskutinį kartą pasisakau šiame poste būdama parlamente. Aš noriu pabrėžti, kad bendradarbiavimas tarp komisijos ir parlamento narių, ypač užimtumo komiteto narių, vyko sėkmingai. Mes daug ką kartu pasiekėme, bei noriu padėkoti Jums už Jūsų indėlį į tą mūsų bendrą darbą. Ačiū, ponė pirmininkė. You, Ačiū ponė Taisen, aš net nebejoju, kad užimtumo komiteto dar nariai jūs puikiai pažįsta, o aš savo ruoštų dėkuoju jums už tai, kad sėkmingai dirbate, atvykdavote į frakcijas, pasėte mūsų bendro intereso ir labai ačiū, kad vykote čia, taip anksti į parlamentą, linkiu jums sėkmės ateities darbuose, o dabar dvi minutės ponui Balaš pranešėjas, prašom. Porą žodžių. Jūsų komisarė pasisakymas paskutinis. E, norėčiau pasakyti, kad e, aš nesu. E, aš, aš esu šalininkas um, skilimo tarp kairės ir dešinės. L'ennemi c'est la haine, alors qu'en fait c'est la peur. Et euh, j'ai entendu beaucoup. Aš labai nemažai turėjau baimės pareiškimų, tačiau ta baime veda prie neapgalvotų pareiškimų. Sakykime, šeši mėnesiai numatyti eksportui, kai, gal, kai dirbai šalyje 20 metų, tai iš tiesų būtų dovana, kurią pasinaudotų kai kurie rytuose, lyginant su šiaurė arba vakarais. E, tie šešių mėnesių e, laikotarpiai yra geriau, kai girdžiu Šiaurės Europos, Vakarų Europos parlamentarus, kurie nieko nesako apie didžiasias įmonės, kurios būtent um, ir organizuoja socialinį dempingą, ne rytų įmonės, bet jie niekada nesako, kad reikia tas įmonės priversti užtikrinti darbuotojams reikiamas sąlygas. Tai čia ir yra ta baime. Baime, kurią jūs patiriate didžiųjų įmonių atžvilgių. Tai yra be galo liūdna. E, liūdna, kai kalbame vien tik apie savo šalį, bet ne apie visus darbuotojus. Kaip galima kalbėti apie savo šalį, apie jos interesus, kadangi dabar jau yra Europos rinkimai, nesidomint visais darbuotojais, kurių, darbu, kurių interesai visur vienodi. Būtent tos įmonės skaldo ir valdo mus visus, jūs mus susilpnina. Tačiau norėčiau į visus parlamento pažangiai mąstančius žmonės kreiptis kurie masto, kad Europa gali tapti veiksminga tik tada, kai suteiks piliečiams teisės, nepaisant jų tautybės. Tai tai ir yra Europa. Vienybė, pažanga, e, santarvė tarp darbuotojų, kova su nesažininga konkurencija Tai mes norime įvesti ir tai mes norime įtvirtinti Europoje, kurios mes ir siekiame. Dėkuoju. Iš tikrųjų, jeigu galėtume įtvirtinti tikėjimą vietoj baimės. Aš noriu pacituoti vieną um, airijos poetą Čimis Himi, kuris sakė, kad uh, mums, mes tikimės rimtų pokyčių, tikime stebuklais. Ir būtent tais žodžiais aš ir norėčiau užbaigti dabar savo pasisakymą, pasakydama, kad mes tikime Europos ateitimi. Manau, kad diskusijos Latvijos premjerui iš tikrųjų bus vilties teikianti diskusija. Dabar trumpa pertrauka.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 today it's possible to start immediately. everybody knows our friend the former member. Manau, kad šiandien galime iškart pradėti diskusijas. Visi puikiai pažįsta mūsų bičiulį ir kolegą. Ačiū, kad jūs priemėte kvietimą ir atvykote aptarti Europos ateities klausimus. Jūs šiandien čia jaučiatės kaip namuose puikiai pažįstami parlamento rūmai jums. Diskusijos, manau, klostysis labai sklandžiai. Tuo pat metu puikiai žinote ir parlamento poziciją, kokią svarbą šioms diskusijoms teikia parlamentas. Taip pat džiaugiuosi, kad galiu pasveikinti ir komisijos pirmininką, ir vicepirmininką. Mūsų siekis užtikrinti, kad parlamente vyktų esminės diskusijos apie sąjungos ateitį. Jūs esate parlamento garbės narys. Sveiki sugrįžę ir iš karto žodis jums. Kas nori užsiregistruoti spontaniškiams pasisakymams, tai e, šis procesas yra pradedamas ir paskui tas sąrašas bus užbaigtas po e, premjero pasisakymo. augsti godātais tajani kungs prezidente junker kungs gerbiamas e, parlamento pirmininke ponia tajani gerbiamas komisijos pirmininke junkeri gerbiami e, europos parlamento nariai bičiuliai visų pirma norėčiau pasakyti jog labai džiaugiuosi galėdamas e, diskutuoti su jumis apie tokį svarbų klausimą, kaip ES ateitis. Kaip jūs e, puikiai žinote, beveik e, dešimt metų pats esu dirbęs Europos parlamente, buvau parlamento narys ir e, parlamente per tos metus išmokau kai kurių dalykų. Žinau, kad jeigu norima čia pasakyti kalbą, reikia mažiausiai trimis kalbomis tą daryti, nes kitaip jūsų niekas neišgirs. Ir atėjo laikas dabar pas, panaudoti tas tris kalbas. Prancūziškai man sunkoka, dėja. Aš suprantu kalbas, bet kalbai sakyti tai yra šiek tiek per sunku. Bet dabar tęsiu angliškai. Tačiau tęsiu anglų kalbą e, savo pasisakymą. Dabar baigėsi kadencija, viskas keičiasi ir ateina laikas pamastyti. Tačiau prieš užbėgdamas toliau įvykiams už akių norėčiau grįžti atgal šiek tiek. Latvija, Europa. Kas, kas sieja europiečius, Europos piliečius? Komet galvojam apie tai, tai suprantame, jog juos sieja senovės istorija, e, kuri e, e, rotuliojosi nuo senovės Graikijos, Romas ir, ir, ir vėliau Baltijos regionas krikščionybės plitimo laikas pas mus, mūsų kultūrinis ir religinis paveldas. Tryliktame Amžiuje popiežius palaimino kryžiaus žygį prieš e, dabartinės Baltijos valstybės, tuomet Baltų gentis. Daug neramumų, daug įvykių, tokių pat kaip ir Europoje, nutiko ir pas mumis. Renesansas, apšvieta, visi kiti įvykiai Šiandien mano gimtinė daugiausia liuteroniška, pietinėje ir pietrinėje dalyje yra stipri krikščionių, katalikų bendruomenė. Mes e, jaučiame Šiaurės Europos kultūrinį indėlį savo gyvenime, pragmatiški esame, racionalūs, paklūstame teisės ir įstatymams, taip pat esame kūrybiški ir verslus. Visada ieškome geriausios galimybės praėjus šimtmečiams po mūsų krikšto susidūrėme su įvairiausiais e, valdovais, užkariavimais, kartais švedai, kartais lenkai, kartais vokiečiais, kartais rusai. Ir per visus šios amžius išsaukome savo kultūrinę ir tautinę tapatybę. Tik pirmo pasaulinio karo pabaigoje, 18 metais, mes pirmą kartą paskelbėme savo nepriklausomybę. Užtrukome dar dviejus metus, išsivadavome kare ir per tą laiką išvarėme šalyje dar likusias vokiečių ir rusų pajėgas. Mano senelis tarnavo caro armijoje, po to jis e, kovojo e, bolševiko pusėje prieš carą, tačiau vos tik jis išgirdo, kad Latvija tapo nepriklausoma, iškart grįžo į gimtinę ir tapo laisvės kovotojų. Tai labai tipinis tą metui atvejis. Mūsų valstybė vystėsi, tačiau prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Stipriai nukentėjome ir tada aš gimiau. Aš esu pabėgėlių vaikas, karo pabėgėlių vaikas. 44 metais mano tėvas 14 metų pabėgo į Švediją, kažkur 4 tūkstančiai Latvių pabėgo į Švediją, apie 50 tūkstančių į Vokietiją, kai artėjo antroji sovietų okupacija. Mano tėvai užaugo Švedijoje, susitiko, susitokė, po to emigravo į JAV, Ten gimiau aš ir mano dvi seserys. Pirmą kartą į Latviją atvykau 84 metais. Tuo metu e, buvau gimnazijos mokinys ir mokiausi e, Vokietijoje, e, Latviškoje gimnazijoje. Atvykau į kitą pasaulį, kitą valstybę, viskas buvo pilka, žmonės nesišypsojo gatvėse, sovietų kariai visur, už, ant kiekvieno kampo, viskas rusiškai surašyta, akivaizdžiai trūko bet kokio investicijų infrastruktūra, ar tiltai, ar keliai, mes matėme žlugimo pėtsakus. Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje Latvijoje, Lenkijoje iškilo solidarumas, žlugo Sovietų sąjunga atgavome ir mes e, nepriklausomybę 91 metais. Per labai trumpą laikotarpį sukūrėme demokratinės institucijas, sukūrėme laisvą verslą, bankus, sukūrėme rinkos ekonomiką, sukūrėme nuo nulio. O 2004 metais, praėjus vos 13 metų po nepriklausomybės atgavimo, tapome NATO ir ES nariais. Po poros savaičių švesime 15-ąjį prisijungimo prie ES jubiliejų. Ir visos savo šalies vardu pasakysiu, kad mes ne akimirkos nesigailėjome tapę ES nariais. So what, what is, what is e Kasgi yra ta Europos Sąjunga? Pabrėšiu, kad tai yra vertybių sąjunga - laisvė, demokratija, teisės viršienybė. Istoriškai Europoje kaip buvo sprendžiami ginčiai kariais, tankais, pabūklais, grevimu, kaip sprendžiame šiandien. Ilgos varginančios diskusijos, balsavimas, tačiau naujasis būdas daug geresnis nei istorinis. ES yra ir ekonomikos vystimasis. Ir čia pagrindas yra bendroji rinka atverdami savo sienas mes sukūrėme vieną didžiausių rinkų Europoje. Pusę milijardo vartotojų dydis kaip ir JAV. JAV yra laikoma stipriausia pasaulio ekonomika. Tačiau ne viskas gerai Europos Sąjungoje. Mes kaip politikai žinome, kad yra daug antieuropinių nuotaikų, yra politikų, kurie labai dažnai siūlo supaprastintą atsakymą sudėtingoms problemoms. Paprastai šie žmonės įvardinami kaip populistai. Mano atsakymas aiškus. Nekovokime su populistais. Neįmanoma jų nugalėti. Geriau stenkime suvokti, kodėl žmonės klausosi populistų, kodėlgi jie nepatenkinti, kas juos liūdina. Grįžkime 8-9 metus. Žlugo JAV bankas. Na, žlunga bankas laikas nulaiko, tačiau prasidėjo bankų krizės grandinė ir nukentėjo visi. Taip pat Europa prasidėjo krizė didžiausia nuo didžiosios depresijos mano gimtinės ketvirtadaliu BVP sumokė sumažėjo ir kitur situacija buvo tokia pat sudėtinga, bet gal netokia katastrofiška. O prieš trejetą metų po ekonominės krizės sekė migracijos krizė, neramumai artimuosiuose rytuose, taigi revoliucija tapo krūvina ir pasipylė pabėgėlių surautai. Po to prasidėjo politinė krizė, Žmonės praranda tikėjimą sistemą. Su, nesunku suprasti, kodėlgi pasitikėjimas prarastas. Sunkiau jį susigražinti. Privalome tą padaryti. Pažvelkime į pilietį. Koks yra jo lūkestis, ko jis tikisi. Sakyčiau, jis nori darbo, nori gerai gyventi, e, nori galėti, turėti galimybę ir migruoti, saugumo ir saugos jis nori. Kalbėdami apie Europos ateitį turime rasti atsakymus į visus šios keturis klausimus. Darbo vietos. Europos Sąjungoje yra mechanizmų padedančių kurti darbo vietas. Tai yra bendroji rinka. Aš prisimenu savo vaikystę ir prisimenu vieną iš Ezopo pasakėčių. Tėvas turi tris sūnus ir e, tėvas duoda sūnui e, lasdą, sako, sulaužyk ją, duoda antrą, sako, sulaužyk ir tą, sulaužyk, o po to jis duoda sūnui e, ryšulėlį rykščių ir sako, sulaužyk, negali sulaužyti nei, nei vyriausias, nei vidurinysis, nei jauniausias sūnus. Moralas paprastas, pavieniui jūs lengva palaužti kaip ploną lasdelę, tačiau susivienyje mes galingi. O tai yra visas bendrosios rinkos grožis. Taip, yra iššūkių bendrai rinkai, daugiausia iš išorės, kylanti Kinijos gale ir JAV administracija praranda savo tikėjimą, savo kaip lyderės vaidmenių, savo kaip lyderės pasaulinėje priekyboje vaidmenių. Taigi Kinija. Ši valstybė atvirai subsidijuoja savo didžiulę pramonę, kuri atvyksta į Europą ir konkuruoja nesažiningomis sąlygomis, ta, o Europos e, įmonės negauna prieigos prie kinų rinkos. Atsakymas į nesažingą konkurenciją tikrai nėra protekcionizmas. Mes negalime nusisukti nuo Kinijos. Mes neturime tapti kinų kopiją. Mes turime siekti, kad kinai taptų mūsų kopiją, kad jie taip pat atvertų savo rinkas. Turime tuo pareikalauti. Mes kaip sąjunga, kaip bendroji rinka turime didžiulį svertą. Tačiau mes negalime kiekvienas mojuoti savo rykštelę. Ne, mes turime apjungti viską į ryšulį, niekas to nesugebės palaužti. Sąjungoje viduje yra nemažai barjerų. Tai yra susiję su kliūtimis bendrai rinkai ypač skaitmeninėje srityje ir paslaugų srityje. Ta matome. Klausiu savęs ir jūsų, kodėlgi didžiausios interneto įmonės yra iš JAV, kodėlgi ne iš Europos. Atsakymas akivaizdus. JAV tai yra dolerio zona, JAV federalinė vyriausybė, federalinis biudžetas ir priekybos barjerų yra lygiai nulis. Mažesnė bendroji rinka 350 milijonų, tačiau be barjerų mes didesni, bet su kliūtimis. Jeigu mes kalbame apie nacionalinius didžiasias įmonės, tai tikrai nereikėtų keisti konkurencijos teisės, kad dirbtinai tokias įmonės sukurtumėme. Sugriaukime sienas bendroje rinkoje ir leiskime toms įmonėms pačioms sustiprėti ir kovoti bei nugalėti tiek JAV, tiek Kinijos įmonės. Vienas iš bendrosios rinkos e, kertinių akmenų yra bankai, finansų sistema. Prieš dešimtmetį didžiausia problema bankams buvo likvidumo trūkumas. Taigi sukūrėme bankų sąjungą, kad ECB galėtų finansuoti didžiausius bankus mes užtikriname, kad bankai pabudus nebus bankrutavę. Per dešimtmetį daug kas pasikeitė. Problema yra nelikvidumas, dabar problema yra terorizmas ir terorizmo finansavimas. O tai dažniausiai atliekama pe, nelegaliai pervedant į lėšas per Europos bankų sistemą. Kova su pinigų plovimu. Aš kartu su ponės Argentinė rengiau pranešimą du kartus dėl kovos su pinigų plovimu ML. Kova su pinigų plovimu rizikos vertinimas ir rizikos mažinimas, kad nepatektų neaiškios kilmės pinigai į Europą. Į rytus nuo Europos yra viena valstybė, didelė ekonomika. Praėjusius 20 metų Rusijos e, pinigai norėjo patekti į Europą. Kodėl Europa saugi, teisė čia valdo, negalima atimti pinigų, bet teismo sprendimo, todėl tie pinigai nori atvykti į Europą. Dauguma tų pinigų švarus, tačiau kiti purvini. Ir išplauti tuos purvinus pinigus nori nusikalteliai. Aš nekalbu apie žmonės, kurie nori optimizuoti savo mokestinę gražą ar uždirbti. Ne, aš kalbu apie nusikaltelius, kurie uh, perveda milijardus. Šie nusikaldėliai kaip maitvanagiai skraido ir randa silpnąją grandę vienoje valstybėje, kitoje valstybėje, trečioje valstybėje ir mūsų valstybė tapo silpnąją grandimi. Nesame tokie vieninteliai. Pinigų plovimas europinė problema. Tapęs premjeru, aš e, tikrai neparodžiau kantrybės sulaukti bendro sprendimo. Aš tvarkausi savo kieme. Aš noriu turėti uh, švariausią ir atspariausią bankų sistemą Europoje. Po metų mes melai suteiksime konsultacijas kiekvienam šioje salėje ir Europoje, kaip išvalyti savo bankų sistemą. Man svarbu už išvary, išrauti tas pirdžiolės, kad e, darželis būtų gražus. Tačiau ką daro kaiminiai? Na, gal pas mus viskas gražu ir žydi, tačiau nusikalteliai Europos nepaliko. Reikia sutvarkyti visą kaimą. Atitinkamai reikia centra, centralizuoto Europos lygio kovos su pinigų plovimu teisės akto reikia centrinės priežiūros. Dar viena problema. Migrantai, gyvenimo būdas, judėjimas. Čia vėlgi paprasto atsakymo nėra. Aš jų nežinau, niekas manau, nežino. Tuo pat metu akivaizdu, kad Europa e, yra puikiai vieta, stabili demokratija, laisvė, geras gyvenimas, mes to džiaugiamės, tačiau dauguma kaimynų negalo to pasidžiaugti. Ir akivaizdu, kad mūsų spaudimas ir noras atvykti auga ir stiprėja. Mes turime išmokti su tuo gyventi. Mano gimtinė yra susidūrusi, kad ir su nedidelė emigracija per 50 sovietų e, okupacijos metų pas mus atvyko 700 tūkstančių Rusijos trečdalis. Mūsų gyventojų buvo ne Latvijai. Mūsų vyriausybė nieko negalėjo padaryti, nes vyriausybės nebuvo. Maskva viską sprendė, viską planavo Kremlius. Nebuvo nei bendros sprendimo procedūros, nei veto. Atgavę nepriklausomybę, kokį sprendimą radome? Mes radome vienintelį atsakymą - integraciją. Reikia dirbti su žmonėmis, reikia dirbti su švietimo sistema, įtraukti imigrantus į savo kultūrinę erdvę. Tai yra vienintelis atsakymas. Vėlgi šio mes reiškinio neįveiksime, neįveiksime žmonių noro atvykti į Europą. Mes esame jų pasirinktas tikslas, reikia juos integruoti. Tuo pat metu mes galime kiek sumažinti migracijos rautus, akivaizdus atsakymas yra išorės sienos, Frontexas. Ši nuostabi programa privalo sustiprėti. Jeigu mes rinkėjams parodysime, kad kontroliuojame savo išorės sienas, tai nereikės vidinių sienų ir nebus to situacijos prieš porą metų, kai prisimenate, keliaujant tarp uh, Vokietijos ir Prancūzijos reikėjo sustoti prie sienos, tiltai buvo pakelti ir išorės tvirtos sienos leis atveris, atverti sienas viduje. Taip pat reikia finansuoti pabėgėlių stovyklas, reikia padėti vystytis ir finansuoti trečiasias valstybės, kad ten kurtųsi laisva rinka, teisinė valstybė. Kartu reikia finansuoti ir integraciją. Europos Sąjunga šiai dienai yra 28 suverenių valstybių sąjunga, 28 nacionalinės tapatybės. Jas privalu įsaugoti, privalu įsaugoti savo kultūrą, savo kalbą, savo istoriją. Ir tą išsaugosime integruodami. Jeigu atvykstate, prašau, integruokitės, nes taip pasaulis veikia, to mes norime. Jeigu mes kontroliuosime išorės sienas, integruosime migrantus, piliečiai nusiramins ir problema praras savo aštrumą. Trečias iššūkis - aplinka. Keičiasi klimatas, nenori čia gilintis, klimato e, kaita yra faktas. E, žmonija degina dujas, degina anglį, reikia liautis tą darus. Todėl mums tikrai reikia tokių, kokių turime teisės aktų, mažinkime emisijas, šiltnamio efektą keliančias emisijas, bet yra ir problemų. Energetinis krepšelis nevienodas valstybėse narėse. Mano gimtoji Latvija atsilieka kiek nuo Švedijos, 30 procentų atsinaujinančios energetikos pas mus yra, tačiau kitur yra kitaip. Daug kas priklauso nuo anglies. Mes negalime tiesiog nubraukti poreikių. Kažkas už pereinamąjį laikotarpį turės sumokėti. Suteikime savo šiek tiek laiko. O kaip sparčiai mes norime judėti į priekį, išskirčiau vieną struktūrinį poreikį, kurio reikia nedelsiant. Vėlgi, kaip ir bendrojoje rinkoje, mes turime atverti energetikos rinką konkuri, konkurencijai. Pavyzdys būtų elektros rinka. Daugelį valstybių reglamentuoja elektros kainą. Ar rytas, ar naktis, ar vidurnaktis, vidudienis mokama tą pačią. Ta pati kaina. Niekas negalvoja, kada pigiau plauti indus ar skalbtis. Visi moka vienodai, visada nėra jokios motivacijos. Tačiau tose valstybėse, kur e, atverta rinka konkurencijai, kaina skiriasi priklausomai nuo paros laiko, vartotojai tai reaguoja ir visa tai reiškia, kad mes galime sumažinti bendrus pajėgumus ir koncentruotis e, mažiau į didžiausią energijos suvartojimo metą tavai. Nes jeigu jūs galite kažką padaryti vėliau, nes, tai jums par, nes tuo metu tai daryti jums per brangu, tą ir darysite. Mums reikia dereguliuoti rinkas, jeigu mes norime pažangos, mums reikia konkurencijos visur ir visada. Ketvirtasis - iššūkis - saugumas ir sauga. Europiečiams iš skirtingų valstybių tai reiškia skirtingus dalis. Pietuose sauga ir saugumas daugiausia reiškia kova su nereguliuojama migracija, terorizmo pavojus. Dar vienas aštriai jaučiamas pavojus vakarų Europoje. Gal didžiausias pavojus yra nekontroliuojamas breksitas. Pavojus ne tik uh, prekybai, bet ir taikai bei saugumui Šiaurės Airijoje. Grėsmė e, reali. Esu iš Latvijos. Ir nepaslaptis, kad Latvijai galvodami apie saugumą, pirmiausia galvoja apie Rusiją. Rusija yra mūsų rytinė kaiminė. Rusijos vyriausybė vadovaujasi viena politinė direktyva. Ir tas aiškiai pasakyta jų politinėje programoje. Rusija apsupta priešų, ji turi gintis. Tai yra jų įsitikinimas jie ginasi ir bando susilpninti savo priešus. Šiandien didžiausias Rusijos Europai keliamas pavojus nėra karinis, taip, tai grėsmė, bet nedidžiausia. NATO mūsų pareng, pasirengimas funkcionuoja, didžiausias pavojus yra klaidinga, melaginga propaganda. Gyvename šių nuostabių įrenginių, įrenginių laikotarpiu. Kiekvienas iš jų turime e, telefoną kišenėje. Internetas tai prieiga prie informacijos, neribota prieiga. Ruošiate kalbą, rasite citatą, kokią tik norite, bet iš kitos pusės socialinė žiniasklaida, socialiniai tinklai yra puiki, puikus būdas skleisti melagingą informaciją ir daryti tą akimirksniu. Vos e, vis tik daugiau žmonių informaciją jie gauna ne iš žurnalistų, profesionalių žurnalistų, kurie tikrina e, šaltinius, ją gauna iš socialinių tinklų, nepatikrinta informacija. Todėl mes turime labai rimtai galvoti, kokią atsakomybę numatyti platformoms ir tam tikro turinio kuriejams. Taip, slidi tema, labai plonytė linija yra tarp atsakomybės ir cenzūros. Aš Kaip Latvės e, esu griežtai prieš cenzūrą. Istorija yra dar labai artima. Tačiau ką, ko siekia tie propagandistai, bando mus supriešinti, suskaldyti. Galvokime apie skiepus. Iš kur atsirado tas argumentas, kad skiepai sukelia autizmą? Rusijos šaltiniai, jie skleidžia tokią informacija teigia, kad žmogus pasiskiepija ir susirga. Diskusijos dėl imigracijos. Vėlgi už klaidingos informacijos lypi Rusija, Brexitas. Rusija. E, dažnai girdime, e, kad Džordžas Sorošas yra kažkoks siaubūnas, kuris nori mus sužlugdyti. Visą šią informaciją skleidžia vienas vienintelis šaltinis. Jeigu mes to fakto neprimsime, jo neišspręsime. Aš sakyčiau, kad saugai ir saugumui reikia investuoti. Ir mano mm, gimtinė investuoja 2 procentus į savo karinius pajėgumus, mes esame NATO nariai, tačiau karinis atsakas yra tik dalis atsakymų. Kita atsakymo dalis kova su klaidinančia ir netikra informacija. Ir čia mums reikia teisės aktų. Aišku, nebūčiau Latvijos politikas, jeigu nepasisakyčiau bent šiek tiek apie daugiametę finansinę programą, septyniarių metų biudžetas, dėl kurio visi bandome susitarti. Aš pritariu tam, ką sako parlamentas. Europoje reikia daugiau investuoti į mokslinius tyrimus, inovacijas, į protingus protus, kurie kurs vertę, kurs ateitį. Tai nepaprastai svarbus uždavinys. Bet nemažiau svarbu, investuojant į mokslinius tyrimus ir inovacijas, neapsiriboti porą investicinių vietų, bet galvoti apie visą Europą. Protingų žmonių yra visur Europoje. Visai Europai reikia augimo. Ir jeigu galvosime, kad moksliniai centrai egzistuoja vos poroje valstybių, savo patiems pakenksime taip investicijoms į mokslinius tyrimus ir inovacijas, tačiau investicijos turi pasiekti visą Europą. Sakyčiau, tai svarbus elementas. Išmani sanglauda. Sanglauda svarbu, bet reikia dirbti išmaniai. Jeigu regionui sekasi sunkiau, reikia jam padėti prisivyti labiau pažengusius. Ir galiausiai žemės ūkis ir ūkininkai. Mes žinome, kad anksčiau ES biudžetas daugiausia buvo žemės ūkio biudžetas. Taip buvo, dabar ši svarba sumažėjo, tačiau dabar mes turime soci... tikrai istorinę galimybę ištaisyti didžiulę neteisybę. Kad ir kur būtumėte iš Europos, parduodate visur už tą pačią kainą, ar grūdai, ar mėsa, tačiau subsidijos, kurios teikiamos Europos ūkininkams, nėra lygios. Trys valstybės kuriuose išmokos mažiausias Lietuva, Latvija ir Estija. Ir čia remiamasi matematinėmis priežastimis bei situacija iki 90-ųjų metų. Mūsų ūkininkai konkuruoja su visais Europoje ir sąžiningai konkuruoti jie gali tik aukodami savo gerovę. Jie privalo išlikti vargšais, kad išgyventų. Aš nenoriu palaikyti subsidijų niekam, tačiau aš nemanau, kad susitarsime dėl subsidijų atsisakymą. Tai